Euh, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux et sans... Kolegos, siūlau pratesti darbą, nes e, mūsų laukia popietinė įtempta darbo tvarkė, turime nedaug laiko. Ir noriu e, suteikti žodį Jutai, kuri pristatys dėrybų eigą, trilogo e, situaciją dėl Deep Sea įvyks trumpas keitimasis nuomonėmis, nes tai buvo e, paskutinis e, rytinės darbo tarkės punktas, bet ne, bet pritukome laiko jį iš ryto apsvarstyti. Atsižvelgiant į tai, kad e, noriu kolegų informaciją, kad kolegas informuočiau, noriu pranešti, kad koordinatorių posėdėje prisiminėme, kad keletą kartų esame prašę Europos komisijos, e, uždavę, uždavę klausimą dėl komisijos iniciatyvos aktualizuoti e, socialinių e, pokyčių ir investicijų programą pranešimo tekstas ta tema pasirodė vakar ir man atrodo, kad tai yra daugelio problemų šaltinis. Ir e, nuo šiandien iki rytoj vėl bandysime susiekti su komisijos atstovu atsakingu už tai, kad išsiaiškintume situaciją ir po to aptartume šį klausimą. Taigi tiek apie procedūrą ir jūs būsite informuoti apie tai. O dabar žodis pranešėjai, prašau. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma pranešti tiems, kurie dalyvauja šio klausimo svarstymę, e, jog visiškai aišku jau, kad visi dirbame vieną kryptimį, sutarėme, kad su, sulaukiau pritarimo kompromisams, tai tuo ypač džiaugiuosi kaip pranešėja. O taryboje dėrybos vyksta labai įtemptai. Praėjusį ketvirtadienį buvo svarstomas e, mikrofinansavimas ir socialinės įmonės. Šio klausimo svarstymą dėrybas dėl to preliminariai baigėme. E, parlamento vaidmuo buvo tikrai pozityvus. E, buvo numatę 35 procentai finansų e, mikrofinansavimui ir socialinėms įmonėms, dėl to buvo susitarta. Reiktų Taip pat buvo nuspręsta, kad ypatinga dėmesį skirti žmonėms, kurie atsiduria visuomenės užrybį. Taip pat praėjusią savaitę pradėjome kalbėti dėl deleguotojų teisės aktų. Tai yra prioritetas visam parlamentui, tai taip pat horizontalusis klausimas, daug atidėlioti nenorime, nes manome, kad tai bendrų dėrybų dalis ir kad tai mums visiems aktualus klausimas. Komis, taryba šį klausimą atmeta, turėsime palaukti ir pasižiūrėti, kaip viskas baigsis. Praėjusią savaitę pradėjome dėrybas dėl dar vienos skyriaus, dėje tarybos pozicija yra sudėtinga būtų lengviau dėrėtis neteikiant argumentus, bet tiesiog pasiremiant komisijos poziciją. Labai sunku ieškoti kažkokio tai vidurkio. Mes, kaip, kaip viena iš teisės aktus tvirtinančių institucijų, draugė su taryba turime ieškoti kompromisu pasienio partnerystės yra svarbus klausimas, tačiau praėjusią savaitę dar nebuvo pasiekta pažangos šiuo klausimu. Mūsų pirmininkė kalbėjo apie juris, euris sistemos reformą. Ir man atrodo, kad e, kai kuriais atvejais yra dubliavimasis, kalbu apie prieigą prie euris sistemos ir parlamentas tikrai yra nustebęs tuo, kad dėrybos prasidėjo dar, baigėsi dar jos neprasidėjo, dar neprasidėjusios. Ir mane iš tikrųjų piktina ir erzina tai, kad visi pranešėjai, jei visi pranešėjai užimtumo komitete sutarė, iš tikrųjų sunku susitaikyti su tuo, kad kad viskas nuspręsta ir parlamentui niekas nepranešė apie sprendimus priimtus dėl euris. Parlamentas privalo mm, susilaukti daromos pagarbos, nes turi vykti bendradarbiavimo procedūra. Lapučio 16 buvo paskelbta apie naują euris reformą man atrodo, kad parlamentui būtų, tačiau komisijai būtų buvę nesunku išklausyti e, parlamento pasiūlymų. Ir iš tikrųjų parlamentas e, daug labiau yra įsigilinęs į šią temą nei komisija. Ce compte rendu euh, très fidèle n'appelle pas de, de commentaires, mais je pense que c'est important. Atrodo, kad, e, klausimų daugiau niekas neturi, bet kyla bendras klausimas komisijai dėl to, kokia toliau bus darbo tvarka taikoma parlamento atžvilgiu ir ar tai siesi su, ar pasirinktas metodas siesi su dėrybų e, progresu tai, su, tai aktualu mums dėl mums suteikto mandato dėrėtis. Taigi šio klausimo svarstymą pagal darbo tvarkę baigėme. Ir dabar periname prie dešimtojo darbo tvarkės punkto ir svarstysime projektą, pranešimo projektą, kurį teikia e, mūsų kolegė Danuta Jazlovietska. Ir tai yra pranešimas dėl direktyvos skirtos darbuotojų komandiriavimui. Žodis poniai Jezlovieckai e, pranešimo projekto pristatymui. Dzień dobry, pani, dziękuję Pani Przewodnicząca. E, Labadiena, ponia pirmininkė, dėkuoju Jums. Praėjo jau beveik 16 metų nuo to laiko, kai įsigaliojo uh, direktyva 96.71 dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemo įvykdymo užtikrinimo. Komisija pateikė mums e, naują direktyvos pasiūlymą, kuris turėtų pataisyti direktyvos direktyvą 96.71. Pirmkė, panašu, kad jūs kalbate per greitai. Bet tačiau iš to jūs tikrai neišlošite laiko, kadangi mums reikia, kad vertėjai galėtų sekti uh, tai, ką jūs sakote. Taip, taip, labai atsiprašau. Taigi, kovo mėnesį Europos komisija pateikė mums direktyvos projektą, kuris yra susijęs su direktyvos 96.71 įgyvendinimu. Ir uh, ši direktyva yra susijusi su darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. Mes e, jau 16 metų vykdėme ankstesnį direktyvą ir žinome, kad labai svarbu yra apsaugoti darbuotojų teisės bei užtikrinti lygybę. Išgyvename krizę ir puikiai suprantame, kad tokia apsauga yra, yra itin aktuali. Komandiruotus darbuotojus apsaugoti yra būtina. Dažnai teigiame, jog komandiruotų darbuotojų apsauga leidžia taikyti socialinį dempingą. Taigi, iš esmės mes čia kalbame apie paslaugų teikimą, o ne apie e, e, laisvą judėjimą. Ir apie tai aš kalbu pirmajame pakeitime. Ir pag mūsų pagrindas yra minimalus atlyginimas. Štai nuo ko pradedame. Tai yra minimalus atlyginimas taikomas toje šalyje, kuri, e, kurios sąlygos yra palankiausios komandiruotam darbuotojui. Socialiniai partneriai vyriausybės ir, ir vis, visi suinteresuoti subjektai turėtų susitarti dėl minimalių standartų, tam, kad net ir neliktų jokios vietos socialiniam dempingui. Darbuotojų komandiravimas yra labai svarbus. Ypač tuomet, kai teikiamos yra tarptautinės paslaugos. Beveik vienas milijonas e, Europos piliečių vienu ir kitu metu dirbo kitoje šalyje. Daugiausia šią praktiką taiko Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos e, bendrovės. Taigi turime rūpintis komandiruotais darbuotojais. E, tai yra itin aktuali tema, nes, kaip minėjau, dabar gyvename krizės aplinkybėmis. Komandiruoti darbuotojai padeda mums išsaugoti turimas darbo vietas ir kurti naujas darbo vietas. Su socialiniais partneriais mums susitikė daugybę kartų, taip pat surengėme kelis klausimus, kelias konferencijas, sužinojome apie įstatymų pažeidimo atvejus. Žinome, kad Flamonvilyje, pavyzdžiui, buvo pasirašyta sutartis dėl paslaugų teikimo nes ten buvo teikiamos tarptautinės paslaugos, tačiau paaiškėjo vėliau, kad tos nuostatos buvo visiškai neteisėtos. Taigi dabar galiojančios nuostatos dažnai yra pažeidinėjamos. Ir net jei tokių pažeidimų skaičius nebūtų labai didelis, vis tiek dėrėtų išnagrinėti galiojančią direktyvą ir užkirsti kelią bet kokiems jos pažeidimams. Todėl aš nusprendžiau, kad būtų pravartu daugiausia dėmesio skirti e, prieigai prie informacijos, taikomų priemonių adekvatumui ir, ir teisiniam aiškumui. Svarbu yra nepamiršti ir darbdavių. Iš mūsų turimos patirties mes žinome, kad trečias, penktas, devintas, dvyliktas straipsnis ir šeštasis skirsnis, kuriame kalbama apie sankcijas, yra patys svarbiausi šios direktyvos, svarbiausios šios direktyvos dalis. Penktasis straipsnis. Dažnai įstatymą pažydėjami tuo met, kai nepateikime pakankamai informacijos apie darbo sąlygas. Aš manau, kad e, apie tai per mažai dabar yra kalbama, nes viename vertus mes pabrėžime, kad labai svarbu yra užtikrinti kuo didesnę prieigą prie informacijos, tačiau antra vertus mes nekalbame apie tai, kaip galima būtų tai užtikrinti. Man yra žinoma apie kelis darbdavius, kurie stengiasi dirbti sąžiningai, tačiau jie susiduria su problemomis ir kartais pažeidinėja galiojančias normas dėl to, kad jos nėra pakankamai aiškios. Ir todėl aš stengiuosi pakoreguoti komisijos pateiktą pasiūlymą, siekdama padėti mums pasiekti užsibrieštų tikslų. Pirmiausia, aš manau, kad kiekvienoje valstybė narėje turėtų veikti vienas informacijos centras arba informacijų, turi būti vienas informacijos šaltinis. Tai galėtų būti tinklapis, kuriame turi būti aiškiai išdėstytos pagrindinės darbo toje šalyje sąlygos. Ir šios sąlygos turėtų būti taikomos visados. Informacija turi būti pateikta labai aiškiai. Tai yra labai svarbu. Žinau, kad valstybėms narėms tai gali nepatikti. Ir gali būti, kad valstybės narės nu, norės, kad kai kurių sąlygų būtų leista netaikyti. To gali reikalauti kai kurie socialiniai partneriai. Tačiau tokiu atveju labai bus sunku užtikrinti, jog laikomasi būtiniausių kriterijų. turime padaryti viską, kad darbuotojai galėtų prieiti prie jiems reikalingos informacijos. Svarbu yra taip pat teikti informaciją ir darbdaviams, ir paslaugų teikėjams. Šią informaciją reikia teikti ir ūsinio kalbomis, pirmiausia, anglų kalba, bet ir kitomis kalbomis. Tai būtų labai aktualu, nes mes kalbame apie tuos atvejus, kad darbuotojai komandiruojami yra kitas šalis. Dar kartą noriu pakartoti, kad aiškumas ir teisinis tikrumas yra labai svarbus dalykai. Apie tai kalbame trečiajame ir devintajame straipsniuose. Trečiajame straipsnėje, pavyzdžiui, e, kalbama apie tai, kokiu taisykliu mums reikia. Europos komisija pateikė du kriterijus. Pirmasis yra susijęs, susijęs su tuo, kokia veikla verčiasi darbdavys O antrasis aspektas yra susijęs su veiklos ypatumais. Ir aš manau, kad šis komisijos pateiktas sąrašas tikrai yra nepilnas. Kai kas teikia, kad reikia uždrausti naudotis teisinėmis spragomis ir taikyti sankcijas darbdaviams. Aš nemanau, ar tai būtų naudinga. Aš manau, kad mums reikia išdėstyti labai aišku sąrašą, kuriame būtų nurodyti visi įmanomi pažeidimai. Tai negali būti atviras, nuolatos pildomas sąrašas. Man labai patinka trečios straipsnio pirmosios dalies A ir B punktai, tenai kalbama yra apie kriterijų, kuris yra susijęs su veiklos, ūkinės veiklos ypatumu. Mano galva, tai yra visai geras pasiūlymas. Darbuotojai yra komandiruojami paprastai į kitas šalis. Ir todėl mums reikia turėti bendrą sistemą, kuri būtų taikoma e, visose šalise. Devintame straipsnėje kalbame apie kontrolės priemonės Ten yra paminėtas Europos, Europos komisijos parinktas e, sąrašas. Tarp ten paminėtų priemonių yra paminėtas, e, pavyzdžiui, notifikavimas, kuris turi, arba informavimas, informacijos pateikimas. Nuo to ir prasideda komandiravimas. Kitaip tariant, ten, kur yra teikiamos paslaugos, turėtų būti gauta visa informacija apie tai, kokiamis sąlygomis bus komandiruotas darbuotojas. Europos komisija pateikti taip vadinamąjį uždarąjį sąrašą. Ir aš manau, kad šį sąrašą reikėtų dar pakoreguoti, pakoreguoti jame numatytus atskirius kriterijus. Manau, kad būtų labai svarbu aiškiai apibrėžti kontrolės apimti ir esmę. Mes galim turėti tą vadinamą uždarąjį sąrašą, tačiau manau, kad pirmiausia reikėtų labai tiksliai patikrinti, kokie kriterijai jame yra nutraukti ir šitie tam, kad galima būtų tikrai užtikrinti, jog būtų laikomasi įstatymų. Kai kalbame apie kontrolę ir priežiūrą, norime pabrėžti, jog jog e, darbuotoje priimačioje šalyje turi veikti mechanizmai, kurie padėtų šaliai stebėti, ar darbdavys laikosi visų e, kriterijų. Ir todėl dešimtajame straipsnėje, jame kalbama apie kontrolę ir priežiūrą, aš siūlau įsigilinti į šį klausimą. Komisija siūlo remti kontrolę rizikos vertinimu ir tai mums yra priimtina. Kontrolės priemonės e, ir baudos irgi įdomi e, tema. Čia aš siūlau taikyti ir skatinamasias priemonės, e, kurias aš parengiau išnagrinėjus Niderlandų patirtį. Niderlanduose yra rengiamas, rengiamas sąžiningų bendrovių uh, sąrašas. 12 straipsnis. Šiame straipsnėje kalbama apie solidarumą ir stabilumą. Aš norėčiau Jums paaiškinti, kodėl aš nusprendžiau, kad šias nuostatas reikia išbraukti iš direktyvos projekto. Tai, kad aš siūlau išbraukti tą nuostatas, kurio, kurios yra susijusios su solidarumu ir stabilumu, nereiškia, kad solidarumas ir stabilumas man nerūpi. Aš noriu juos išbraukti dėl to, kad manau, kad jeigu mes įtvirtinsime atsakomybę, kuri bus pagrįsta tų įmonių, kurios komandiruoja darbuotojų solidarumu, ypač tose šalise, kur neveikia dar komandiruotų darbuotojų sistema, padarys mums visiems meškos paslaugą ir tik tai pakenks šiai veiklai. potencialus paslaugų gavėjai, kurie gali rinktis ar pasirinkti nacionalinį paslaugų teikėją ar a, kitos šalies paslaugų teikėją, remdamasis solidarumo principu turėtų pasirašyti susitarimą su nacionaliniu paslaugų teikėju. Taigi tai apribos galimybės teikti e, paslaugos tarptautiniu mastu kartu su e, atsakomybės pagristų solidarumu savoka e, ir institutas kaip toks nėra labai naudingas komandiruotėms darbuotojams. Taigi, jei 12 straipsnis yra skirtas tam, kad e, būtų apsaugoti darbuotojai, jis turėtų būti suformuluotas taip, kad jį galima būtų taikyti tikrai komandiruotėms darbuotojams, o ne, ne tiems darbuotojams, kurie iš tikrųjų nėra komandiruoti, kurie, kurių komandiravimas yra virtualus. Aš manau, kad šias nuostatas, nuostat, šios nuostatos būt, turi būti tokios, kad jos gal, galėtų būti taikomos visoms bendrovėms. Ne visuomet e, egzistuojančios sistemos e, veikia puikiai, nes e, dėl kai kurių šių sistemų aspektų netgi buvo kreiptis į Teisingumo teismą. Todėl aš siūlau sukurti tarpusavio atsakomybės savoką. Tai yra nauja savoka, gan keista gal. Ir aš tikiuosi, kad mes diskusijos metu galėtume gal pagalvoti ir apie tai, kaip galima būtų ją pakeisti, kokį, gal galima būtų rasti kokį geresnį pasiūlymą. Aš tikiuosi jūsų paramos. Ir pagaliau dar du svarbus aspektai, kuriuos norėčiau paminėti, tai yra keitimasis informacija tarp valstybių narių ir tarp sieninės baudų ir kitų e, teisinių sprendimų vykdymas. Aš kalbu apie 18 straipsnį. Jame yra išdėstyti ir administracinio bendradarbiavimo principai. Komisija yra numačiusi tam tikrus terminus. Pavyzdžiui, e, netidėliotinių atvejų reikia sureaguoti per 24 valandas, o kit visais kitais atvejais galima reaguoti per 2 savaitės. Komisija nori, kad būtų taikoma IMI sistema, remdės kuria būtų keičiamas informacija. Šiuo metu ši sistema yra bandomojoje stadijoje, bet kol kas panašu, kad ji puikiai veikia. Septintas straipsnis. Šiame straipsnėje pernelik plačiai yra apibrėžimas valstybinarių galios e, teikiant informaciją. Aš manau, kad e, čia reikėtų numatyti tris terminus. Pirmasis būtų e, taikomas ypatingais atvejais trijų dienų, po to trijų di savaičių terminas, atsiprašau, dviejų savaičių terminas, kuris būtų taikomas visais kitais atvejais ir vienas mėnuo tų atvejų, kai reikia atlikti atskirą patikrinimą. Be to, čia taip pat reikėtų paminėti, jog valstybės narės privalo naudoti IMI sistemą. Net ir tuomet, kai jau galioja dvišaliai susitarimai. Taip pat manau, kad reikia geriau apibriežti bendradarbiavimo principus. Man būtų labai įdomu sužinoti, ką Jūs apie tai manote. Mes rengėme dabar darbinius pietus, kuriame galės dalyvauti mūsų komiteto nariai ir IMKO komiteto nariai. Ir per tą renginį bus pristatyta mums ši sistema. Aš atsiųsiu Jums visą informaciją to klausimu elektroniniu paštu. Šeštas skyrius. Šis skyrių, dėl šios skyrius mes kreipėmės į jūrį komitetą, nes mums atrodo, kad jei administracinės baudos nebu, ir nuobaudos nebus tinkamai suderintos, tuomet sistem, tai pakenks visai sistemai, kadangi dabar ES yra dvi šalis, kuriuose nėra numatyta jokių nuobaudų ir baudų. Aš tikiuosi, kad mes netrukus gausime Teisinių reikalų komiteto nuomonę. Ir dabar Norėčiau Jums pasakyti, kad iki gruodžio 13 galime teikti pakeitimus. Svarstysime juos, ko gero, sausio 23-24 dieną. Kompromisinius pakeitimus mūsų komitete svarstysime vasario 21 dieną ir balsuosime vasario 20 dieną, balsuosime vasario 21 dieną. Dabar leiskite paminėti gruodžio 6. Gruodžio 6 mes tai teiksime e, pranešimą apie tai, kaip vyksta dėrybos taryboje. Ir tuomet mes taip pat galėsime surenkti e, orientacinį bandomąjį šio dokumento aptarimą. Dėkuoju visiems už bendradarbiavimą. Ir žinau, kad e, ši direktyva yra labai sudėtinga ir labai prieštaringa. Aš norėčiau ją traktuoti šiek tiek šilaikiškiau. Mes jau buvome susitikę su šešėliniais pranešėjais, jau aptarėme komisijos pasiūlytas formuluotės. Ir aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo šiame darbe, kurie dalyvavo susitikimuose, diskusijose. Ir tikiuosi, kad mes ir toliau sėkmingai bendradarbiausime. Dėkuoju. Euh, merci, madame la rapportrice. Ačiū poniai pranešėjai. Norėčiau patikslinti, kad terminai nepriklauso nuo klausimo pranešimo. Nemažai užsirašysių kalbėtojų, tačiau manau, kad svarbiausia yra pasiskirti savo reikiamą laiką šiai diskusijai. Ir reikėtų pasiskirti laiko pakankamai gerai organizuotis, nes laikas iš tiesų mus spaudžia. Taip pat norėčiau suduoti e, ponui Učinsonui žodį, kuris atstovauja e, regionų komitetui, o taip pat komisiją atstovaujančiui čiam ponui pon Silva. O nuo šešėlinių iš Šioter, š... o nuo frakcijų Tomas Mann, Jutas Steinhuk, Emily Tyrinen, kuri be kita ko yra nuomonės pranešėja Inko komitete. Evelyn Regner, Filibenjau ir ponas Klasovski. Taigi, Kiekvienas iš prelegentų tegul pasako tai, ką turi pasakyti. Ar kažką pamiršau? Gal kas nors norėtų dar įsirašyti į tą sąrašą? Pona Sori, pona Serkas, pone Makintyr. Koordinatoriai galbūt po to norės pakalbėti. Taip, taip, jie atsibus Nes žinote, dabar jeigu neužsirašysite, tai po to galimybės nebeliks, kadangi uždarysiu kalbėtojų sąrašą. Ponas Ori norėjo pasi... Nor... Nenorėjo pasisakyti. Tai aš dar įrašysiu ponę Makintyr ir poną Serkas. Steven Juks. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai. Mes buvome susitikę ir jis žino, kad uh, mums rūpi kai kurie klausimai, dėl kurių mes nepritarėme direktyvoje išdėsitėms teiginiams, bet mes e, pritarėme siekiui užtikrinti, kad e, tekste būtų kiek įmanoma didesnis teisinis aiškumas, komisijos tekste. Nes tuo tarpu tokio teisinio aiškumo šiame tekste mums stinga ir būtent e, per pakeitimus svarstymus komitete mes tikimės tekstą patobulinti su šiuo dokumentu susiję daugybė opių klausimų, kaip puikiai žinote. Pranešėja minėjo savo pirmąjį pakeitimą, savo žanginėme pasisakymę. Ir turiu pasakyti, kad nuo pat pradžių e, tie opus aktualūs aspektai ir iškilo. Vienas, e, iš es, viena iš esminių priežasčių, kodėl diskutuojame dėl šios direktyvos, yra daugybė teisingumo teismo sprendimų šio klausimu. Pirmasis jų buvo Laval sprendimas paskaltas prieš daug metų. Jūs tikriausiai prisimate, dėl ko, e, su kuo buvo susijęta byla. Teismas atsižvelgė e, į darbuotojų teisę judėti Europos Sąjungoje. Kita vertus buvo akcentuojama laisvė teikti paslaugas per sienas tarp valstybinių mastų ir tai, kad e, teismas prioritetą suteikė e, paslaugų teikimo laisvai, sukūrė tam tikrą kontroversišką situaciją. Ir yra vienas pakeitimas e, konsultuojamojosios dalies antrajam punktui. Ten akcentuojama, kad laisvė teikti paslaugas yra svarbiausia laisvė, kitų tarpu komisija savo tekste e, pirmenybę atitei, teikia darbuotojų judėjimo laisviai. Taigi iš esmės tai yra konfliktas. Mūsų sąrašas ilgas, pabandysiu sutelkti dėmesį į svarbiausius punktus, kur, kuriais mūsų nuomonė yra kita ir pabandysiu e, susėti tai su darbu komitete. Visų pirma, pirmas straipsnis - apibrėžimai. Labai svarbu, kad e, antrojo straipsnio D papunktyje. E, apibrėždami e, tarp valstybinį paslaugų teikimą, mes turime tiksliai apibrėžti, remdamiesi 48 ir 49 straipsnių, tą apibrėžti pateikti. Manau, jog taip pat reikia naujo F punkto antrajame straipsnėje, kur būtų pasitelkta 96 metų direktyvos originali formuluoti, kur patikta e, priimančios valstybės apibrieštis. Tai užtikrintų reikalingą iškumą e, šiuo aspektu. Manau, kad mums reikia naujo ir naujo trečiojo straipsnio dėl direktyvos apriepties. Pavyzdžiui, reikia patikslinti santykius tarp e, laikinųjų įda, įdarbinimo direkt, įdarbinimo agentūrų direktyvos ir 96 metų direktyvos. Tas santykis e, turi būti išaiškintas, nes įdarbinimo agentūroms keliamas reikalavimas užtikrinti lygiai teisiškumą. Ir tai turi sėti su įgyvendinimą užtikrinančios direktyvos nuostatomis. Įgyvendinimą užtikrinant direktyvą turi būti taikoma ir trečiųjų šalių piliečiams. Trečias straipsnis įgyvendinimo ir stebėsenos aspektai. Įmon, įmoniai ima, imantis kokios nors veiklos mes norime, kad būtų e, kad egzistuotų kriterijų sąrašas, kuriuos būtų privalu įgyvendinti ir kad tas sąrašas nebūtų baigtinis. Mes norime įtraukti keletą kriterijų šį sąrašą. E, pranešė minėjo, kad tai galima padaryti. Pavyzdžiui, norėčiau pasiūlyti įtraukti nuorodą į apie apyvartos dydį, kuris fiksuojamas priimančioje, tai yra e, šalyje, iš kurios asmo išsiunčiamas. Tai susijęs su socialinės apsaugos sistemų darbo koordinavimu. Trečias straipsnis, antras punktas. Kriterijai, kurių pagrindų galima išaiškinti, išaiškinti ar darbuotojas laikinai dirba kitoje valstybėje yra laikinai komandiruotas. Vėlgi, tokių kriterijų sąrašas neturėtų būti baigtinis, tai labai svarbus dalykas. Mes norime į tą sąrašą įtraukti papildomų punktų. Mūsų galva vienas svarbus e, punktas, kurį reiktų įtraukti, noriu jį perskaityti. Jei darbdavys neužtikrina galimybės dirbti darbuotojų, kaip jis įprastai dirba priimančioje valstybėje. Reikėtų laikyti, kad dar, darbo santykiai, darbdavio darbuotojo santykiai nustoja egzistuoti tokioje situacijoje. Jeigu nesuformuluosime tiksliai šių nuostatų, galime netiksliai ne, ne įrašyti, kai ką ir tai bus susijęs su ROM vienu. Ir jeigu darbuotojas ne, ne, nėra laikomas komandiruotų darbuotojų, tuomet galios ROM 1 dokumentai ir tuomet nebe, nebebus taikomas kilmės šalies principas. Turime nepamiršti, kad aktualu ir šalies, kurioje tas, ta veikla vyksta įstatymai. Trečias straipsnis, trečias punktas, sąrašas kriterijų, pagal kuriuos nusprendžiame, ar asmuo yra e, savarankiškai dirbantis priimančioje valstybėje, nes čia aptinkama daugiausia pažeidimų šiame sektoriuje. Dėl tai reiktų labai tiksliai suformuluoti. Man atrodo, kad reikia naujojo ketvirto straipsnio, kuriame reikėtų išvardinti darbuotojų teisės. Pavyzdžiui, teisė į kelionę, apsigyvenimą, laikiną būstą. Kalbu apie komandiruotus darbuotojus. Penktas, šeštas, septintas straipsnį. Dėl jų turime tik nežymių pakeitimų, jokių rimtų pastabų. Kalbu socialdemokratų frakcijos vardu dėl devintojo straipsnio. Nacionalinės kontrolės priemonės. Manau, kad čia reikia tiksliai konstatuoti, kad administra kad administracinių reikalavimų ir kontrolės priemonių sąrašas nebus fakultatyvinis. Turime aiškiai pasakyti, kad, tos, kad administraciniai reikalavimai ir priemonės e, angliškai shall be, tai yra privalomai bus taikomi pagal direktyvą. Toliau bendra ir bendra atsakomybė. Tai susiję su valstybių narių bendradarbiavimu įgyvendinant Nagi Nagi 6 direktyvą. Aš e, pranešėjai perdaviau e, savo susirašinėjimą su savo profsąjungos atstovais. Taip pat, a, taip pat tai susijęs su Siemens korporacija. Tai susijęs su darbuotojais, kurie Siemens korporacijai dirba Šiaurės vakarų Anglijoje statybose. Ten e, pasamdyti darbuotojai iš Lenkijos dirbę e, statybose negavo e, jiems teisėtai priklausančio uždarbio. E, žmonės kreipėsi į teismą ir jiems buvo priteistas 150 tūkstančių svarų. Deja, tuo tarpu subrangovas išdingo. Žmonės grįžo į kilmės šalį ir profsąjungai buvo ypač sunku tą subrangovą atsekti Jie susisiekė su Siemens korporacija, paprašė pagalbos, Siemens atsakė, kad negali padėti ir visiškai nežino, kas nutiko su brangovui, nežiūrinti tai, kad tikriausiai pas juos yra įrašų jų dokumentuose apie tai. Tuomet e, profsąjunga kreipėsi į Hamburgą ir, ir e, gavo atsakymą, kad tai ne ta įmonė, nežiūrinti tai, kad jie rašė konkrečiam asmenį, kuris buvo šiaurės vakarų Anglijoje ir ten e, buvo, turėjo e, tam, tik, tam tikras pareigas jiems dirbant. Būtent tokių problemų mes siekėme išvengti. Buvo minėtas Flamonville atvejis. Tai, tai buvo tikrai ekstremalus atvejis, kaip viskas gali neteisingai e, pakrypti. Yra daugybė konkrečių panašių atvejų, kuomet subrangovas dinksta ir neįvykdo savo įsipareigojimų. Įsipareigojimų, kurių teisėtumą pripažįsta e, teismai. Taigi, septintajame straipsnėje e, ir kalbam apie tokią jungtinę teisinę atsakomybę. Kaip jūs sakiau, mūsų nuomonės išsiskiria net keletų klausimų. Manau, kad galima dirbti ir ieškoti sutarimo. Pranešėja jau išreiškė norą tai daryti. Mes padarysime viską, kad, kad pasiektume to sutarimo ir rastume visiems e, priimtiną sprendimą, kompromisą. Nadia Irš, Filip. Dėkoju, Nadia Irš. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už visas pastangas, tariantis su šešėliniais pranešėjais. Procedūra buvo puikia įvairioms pozicijoms išsiaiškinti. Pranešimo projektas eina teisingų kelių, kai kurie momentai mūsų nuomonė nepakankamai gerai arba per daug išreikšti Jūs matėte pagal tinklalapį, kad kai, kurios, kai kuri informacija yra pateikiama angliškai ir tai yra labai gerai. Tačiau čia šiek tiek skistoka formuluoti. Kas yra tos čia minimos kitos didesnio paplitimo kalbos. Man atrodo, kad labai svarbu, kad būtų naudojama kalba to šalies, kurioje teikiama paslauga, o taip pat kilmės šalies kalba, iš kur darbuotojas atvyksta. Jeigu, pavyzdžiui, į Angliją vyksta vengras per Lenkų firmą, tai tuo met informacija turi būti pateikiama vengriškai, Tai yra esminis dalykas. Darbuotojui būtinai reikia, reikia gauti informaciją savo paties kalba ir man tai yra asmeniškai labai svarbu. Toliau trečias ir devintas straipsnis susijęs su kontrolės galimybėmis bei e, diskusijomis dėl atviro arba uždaro sąrašo. Galima numatyti e, uždarą sąrašą teisinio saugumo vardan mes prie to galime prisitaikyti, tačiau čia reikėtų kai ką papildyti. Nes matome, kad į tą sąrašą reikėtų dar įrašyti vieną kitą punktą, kad būtų numatytos tam tikros kontrolės galimybės. Kitas variantas siūlomas yra atvira, atvira kontrolė, tačiau čia nelabai aišku, ką įrašyti. Žinoma, galima numatyti e, kompromisą šioje, šio, šioje vietoje, O 12 straipsnis yra tiesiog centrinis. Manau, kad numatytas išbraukimas nueina tiek, šiek tiek per toli. Galbūt reikėtų numatyti kitą tikslą, o tikslas yra toks, kad darbuotojai gautų atlyginimą. O šalia to socialinės išmokas, išmokos ir e, socialinės išmokos turi būti mokamos Štai tokį tikslą čia keliame. Sistemos įvairios. Kai kuriuose sistemose to nėra numatyta. Pavyzdžiui, mūsųse yra numatyta sistema, e, kolektyvinės atsakomybės sistema. Dėl to galbūt reikėtų peržiūrėti tikslą. surasti kažkokią formuluotę, kurie būtų pakeista dabartinė 12 straipsnio formuluotė e, ir būtų pasakyta, kad reikia užtikrinti atlyginimų bei socialinių išmokų mokėjimą. 52 e, pakeitimas, 6 straipsnis yra susijęs su nelegaliu darbu bei nelegaliais migrantais. Čia taip pat labai aiškiai pasakyta, kad tokį tikslą pasiekti reikia ir kad darbuotojai privalo gauti e, jiems priklausantį atlyginimą bei socialinės išmokas. E, ir turi mokėti socialinius mokesčius. Bet to galbūt reikėtų žiūrėti labiau į patį tikslą, o ne į metodą. Ir tikrai reikia ieškoti kažkokio gero ir visiems tinkamo sprendimo. Elizabeth Schroeder. O tuomet Tomas Gendel. Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti e, pranešėjai už visus ankstesnius susitikimus. Tikrai reikėjo tą visą laiką praleisti kartu ir viską aptarti. Mums tai yra labai svarbu nes tokiu būdu galėjome aktyviau įsitraukti į problemą, įsigilinti į problemą. Jau kelis metus domiuosi šio, šią problemą ir vienas iš, viena iš esminių problemų yra sąryšį su pradinė taikymo direktyva. Ir reikėtų išsiaiškinti, reikia, ar nereikia tą direktyvą keisti. Jeigu reikia, tai tuomet kyla klausimas, kodėl ta pradinė direktyva nekeičiama iš karto. O galbūt ją reikėtų tiesiog geriau įgyvendinti, kaip siūlo komisija. Tačiau e, tai neimplikuoja tiesioginių pakeitimų. Tai, kas yra svarbu vykdymo direktyvoje, lygiai taip pat svarbu ir taikymo direktyvoje. Taigi dabartinė direktyva, taikymo direktyva turi nustatyti tikslą gerinti praktiką, tačiau neturi kurti naujų teisės aktų, neturi keisti teisės Aš stebėjau, kaip vystosi visa ši istorija ir buvau labai suinteresuota, kad e, būtų iš naujo apibrieštas valstybių narių vaidmuo, kad tos valstybės narės, iš kurių komandiruojamas, komandiruojami žmonės, gyventintų sprendimus. E, žinau, kad tai ne, ne visiems būtinai patinka, o tie, kurie visą istoriją žino, galbūt labiau viską supranta negu kiti kolegos, kurie prie šio darbo prisėda pirmą kartą. Tačiau noriu pasakyti, kad mes būsime labai budrus, o mūsų tikslas yra, kad valstybių narių vaidmuo, kur žmonės dirba, e, būtų sustiprintas ir kad būtų būtent e, labiau išryškinti gerų, geros praktikos pavyzdžiai. Būtent į tai nukreipti mūsų, mūsų siūlomi pakeitimai. Antra. Valstybių narių kontrolė yra ir alfa, ir omega. Jeigu žinote praktiką, o kolegos tą žino, nes jau buvo ne vienas toks atvejis, buvo ne vieni klausimai surenkti. Taigi visi žino, kad kontrolės priemonės yra svarbiausias dalykas ir reikia užpildyti visas spragas. Beje, direktyvos vienas iš tikslų ir yra tas spragas užpildyti. Kita vertus, praktika rodo, kad tų spragų visų uh, užpildyti neįmanoma, kadangi labai situacija keičiasi, tiesiog kiekvieną dieną situacija keičiasi, todėl valstybės narės turi užtikrinti kontrolę, tačiau tą kontrolę užtikrinti būdamos lankščios. Ir vienintelė galimybė būti lankščioms valstybėms narėms yra turėti atvirą sąrašą, kitaip tos praktikos nepagerinsime. Trečias straipsnis e, yra, sako, kad viskas turi būti taikoma darbininkams ir kad darbininkai turi gauti jiems priklausantį atlyginimą. Savai nesuprantama, konkurencija turi būti, tačiau tuo pačiu turi būti mokamas normalus atlyginimas. Darbdaviai pasisakė kad nori lojalios konkurencijos ir lojalių atlyginimų. Dar norėčiau sugrįžti prie tų punktų, iš kurių susideda ta geroji praktika, o ši direktyva to kvestionuoti negali, nes valstybėse narėse geros praktikos tikrai yra. Pirmiausia, dvišaliai susitarimai. Kiek mums žinoma, tai iš tiesų E, pati geriausia praktika. Jau metų metus valstybių narių prašome, tų, kurios dar neturi, nevykdo tokios dvišalių susitarimų praktikos, tą padaryti. Tai, ko gero, leistų tikrai užpildyti, jei ne visas, tai bent jau daugumas spragų. Dvišalės Dvišaliai susitarimai turi direktyvoje vaidinti esminį vaidmenį. Tačiau tas nepadaryta. Ar galima tą padaryti? Arba galbūt galima būtų padaryti, kad ta geria, geriausia praktika būtų vykdoma, kad jie būtų remiamas ir kad valstybės narės galėtų e, apskaitai ją pasiremti. Toliau patarimai, kuriuos galima duoti darbuotojams. Mano pranešime šią temą straipsnis jau buvo, mes jau minėjome, kad tai yra prevencin, prevencinis elementas. Mano akimi žiūrint, galima pre, pasitelkus prevenciją pasiekti geresnių rezultatų. Mes to ir siekiame, nes mūsų akimi žiūrint, būtent taip galima geriausią tą praktiką, e, geria, gerąją įgyvendinti. Ir kur tai vyksta, viskas yra gerai. Sekanti mano pastaba susijusi su 12 straipsniu. Valstybėse narėse tenka centri, e, yra numatyta centrinė atsakomybė. Centralizuota atsakomybė ko gero būtų geriau, tačiau kaip to pasiekti? Ką daryti? Ar reikia vykdymo direktyvą naudoti ir tą gerą praktiką paskleisti? valstybės, valstybėse narėse, kuriuose nėra numatyta kolekt, e, solidari e, atsakomybė, galbūt būtų sunku tą padaryti, bet e, juk reikia remtis gerą praktiką. Dabar norėčiau prie paskutinio punkto pereiti, prie terminų. Iš praktikos matome, kad kalbant apie terminus labai skiriasi teorija ir praktika. E, Jeigu kalbėsime apie gerą bendradarbiavimą ir terminus, tarp, gerą bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir terminus, tai pamatysime, kad terminus reikia numatyti trumpesnius, gerokai trumpesnius. Štai centriniai mano klausimai ir labai nekantriai laukčiau, kokie bus pranešėjo atsakymai. Deja, sako pirmininkė, Tomas Gendel turėjo išeiti, todėl žodį suteikiu Tomui man, o paskui kitam kalbėtojui. Äh, äh, Dėkoju. Dėkuoju, pirmininkė, dėkuoju Danutai. Jūs savo pranešime išdėstėte daug gerų dalykų, daugiau informacijos, daugiau skaidrumo, uh, daugiau konkurencijos, daugiau geros kokybės darbo vietų. Visiems šiems pasiūlymams galiu pritarti. Didesnis teisinės aiškumas taip pat yra svarbu. Viską savo pasižymėjau. Mes iš esmės norime tokio pranešimo, kuris padėtų mums surasti pusiausvirą. Mes nenorime, kad komandiruojančios bendrovės kai kuriuose šalise turėtų kažkokių privalumų, kažkokių lengvatų palyginus su tomis šalimis, kurios priima komandiruotus darbuotojus. Be to mes norime apsaugoti darbuotojus, nepriklausomai nuo to, kokie šalyje jie dirba. Nesvarbu, jie dirba savo šalyje ar dirba kitoje šalyje, privalu laikytis taisyklių. Stevenas Hughes taip pat nemažai gerų dalykų pasakė. Ir aš manau, kad tam, kad galėtume užtikrinti aiškiai darbuotojų ir darbdavių apsaugą, turime pasakyti, kad va, štai turime aiškiai gerą direktyvą, kurioje viskas yra aiškiai išdėstyta. Ši direktyva leidžia mums atskirti tuos, kurie dirba legaliai ir tuos, kurie dirba nelegaliai. tam, kad žinotume, kad e, tie, kurie dirba pagal e, sutartis, yra apsaugoti, bet norime apsaugoti ir tuos, kurie neturi normalių sutarčių, kurie nežino, kokios yra jų teisės ir kokią e, socialinę apsaugą gali jie gauti. Europos parlamentas nekart yra svarstęs šį klausimą ir tuomet mums uh, Komisijos narys pasakė, kad statybų aikštelėse dažnai yra atliekami patikrinimai tam, kad būtų užsiaiškinta, ar visi juose dirbantis darbuotojai dirba legaliai. Kai, kas, kai kam gali atrodyti, kad tokia griežta priežiūros sistema nėra reikalinga, tačiau man atrodo, kad uh, yra visiškai kitaip. Ir mes žinome, kad labai dažnai iš Vietnamo, iš Kambodžos, iš kitų trečių šalių atvyksta darbuotojai, į, kurie dirba statybų sektorėje. Ir dėl to darbdaviams kyla daug klausimų, nes jiems nėra labai aišku, ar būtina užtikrinti visas darbos sąlygas ar ne. Uh, Ir akivaizdu, kad mes turime sutei, sukurti tokią sistemą, kad visiems viskas būtų aišku ir kad viską galima būtų tinkamai patikrinti. Ar pateikiama informacija yra pateikiama su darbuotojams suprantama kalba, ar jie turi teisę gauti socialinės išmokas ir taip toliau. Aš visiškai pritariu tiems, kas sakė, kad šis klausimas yra labai e, sudėtingas. E, pritariu tam, ką sakė kolegė iš žaliųjų frakcijų, beje, nedažnai žaliai ir, ir konservatoriai sutarė. Uh, Bet vienaip ir kit, ar kitaip mes turime turėti nacionalinės priemonės, nacionalinės nuostatas ir tos nacionalinės nuostatos turėtų būti labai aiškios. 12 straipsnis atsakomybė, darbdavių įsipareigojimai labai svarbus straipsnis. Jūs siūlote jį išbraukti, o man atrodo, kad ne, jį reikia būtinai palikti tekste, nes kitaip mes tikrai pakenksime komandiruotėms darbuotojams. Aš manau, kad šis straipsnis yra labai reikalingas. Ir paskutinis dalykas. Kai mes formuojame politiką ES, mes tengiamės atsižvelgti į socialinių partnerių nuomonę, nes jie geriausiai išmano realią situaciją. Ir todėl mes turime bendrauti ir konsultuoti su tais socialiniais partneriais ir darbdaviais, kurie uh, gali pateikti mums labai gerų sprendimų. Ir jų ta, jūs žinote, kad mes galiausiai turėsime patvirtinti gerai subalansuotą pranešimą. Bet nepamirškime, jog tikrovė keičiasi, aplinkybės keičiasi. Pažiūrėkite, tai, kas vyksta darbo rinkoje, keičiasi kiekvieną dieną. Ir todėl mes taip pat turime elgtis lankščiai tam, kad galėtume prisitakyti prie besikeičiančių aplinkybių ir užtikrinti tei, e, teisingumą visiems. Euh, ja, unser aller Ziel muss es sein, Mobilität. Mūsų visų tikslas yra nustatyti teisingą mobilumą. Jau ne vienas parlamentaras vokietis pasisakė, Vokietijoje labai svarbu, kad Europoje būtų nustatytas e, darbuotojų judumas be sienų. Vis... Elizabeth Schroeder jau sakė, kad yra direktyva, iš kurios matome, kad yra tam tikrų labai rimtų problemų iš, ir, ir matosi iš tiesų, kad tą situaciją reikia gerinti. Norėčiau pakalbėti apie kvietimą į pietus, kurių metu turėtumėm išsiaiškinti, kokios problemos tyko darbuotojų. Žinoma, darb, darbdavių problemos irgi svarbios, tačiau darbuotojų problemas žinoti būtina. Kiek žinau, pagal pranešimą komitete neįmanoma sustabdyti piktnaudžiavimo atveju. Yra tam tikrų įmonių, kurios faktiškai neegzistuoja, tik tais turi pašto dėžutės adresą. Turiu 50 pavyzdžių iš visos Europos, kur tą problemą, gali, kur tą problemą galima pamatyti. Trečias straipsnis - valstybės narės turi turėti laisvę įrašyti papildomų kriterijų. Taip pat reikėtų pagalvoti apie skirtingas teisinės formas ir apie tai, kas bus, jeigu e, kažkas kriterijų nesilaikys, kokios bus sankcijos. Iš tiesų labai svarbu, kad komandiruoti darbuotojai būtų informuojami jų gimtają kalbą labai daug žmonių pažįstu, netgi tokių, kurių išsilavinimas puikus, kurie negali suprasti, kas yra rašoma anglų kalba e, jiems pateikiamuose formularuose. Žinoma dar ir tai, kad internetas neprie, ne visiems prieinamas. E, dažnai pasakoma, kad e, internete galite rasti tokią ir tokią informaciją. Manau, kad tai yra neteisinga ir per daug globalus požiūris ta atsakomybė turi, tokia atsakomybė turi būti išplėsta ir į kitus sektorius. E, turiu pavyzdžių iš visos Europos, kur ne tik statybos sektorius susiduria su didelėmis problemomis. Labai svarbu aiškiai pasakyti, kad apibrėžimas yra minimumas ir kad kai, kai kuri nacionalinė praktika turės būti išlaikyta. Na, e, šiaip turiu galvoje devintą straipsnį ir norėčiau pasakyti, kad priešinčiausi baigtiniam e, sąrašui, nes valstybės narės turi turėti galimybę imtis ne tik tais tų, pro, e, tų priemonių, kurios yra numatytos, bet įrašyti dar ir naujas. E, Dar vienas klausimas. Kaip dabar bus, ar valstybėse narėse bus mažiau kontrolės, siekiant išsiaiškinti piknaudžiavimo atvejus? Pavyzdžiui, Vokietijoje 2011 metais žala, kurią padarė nelegalus darbas, buvo 266 milijonai eurų. Taigi reikia daryti viską, kas įmanoma, kad tokios žalos būtų išvengta, e, kad nuo jos nebekentėtų mūsų įmonės ir Europos piliečiai. Taip pat reikėtų e, su šaknimis rauti e, darbuotojų piknaudžiavimą. Tačiau Europai to nepakaks pagal tai, ką siūlo komisija savo dokumente. Reikėtų padaryti dar taip, kad ta praktika įsi, įsi, įsigyvuotų. Įsi Emily Turinen, ačiū. Aš esu IMKO komiteto nuomonės rengėja. Mes kaip tik ją dabar ir ruošiame komitete. Įvyko pirmasis pakeitimų svarstymas šiandien. Mano pranešimas parengtas, pakeitimai taip pat parengti. Norėčiau pasakyti viską iš šimko, vidaus rinkos komiteto požiūrio taško. Visų nu, pirma, noriu pasakyti, kad mums visiems mes visi turėtume siekti užtikrinti lygias galimybes ir tinkamą darbuotojų apsaugą. Ir e, šiek tiek atitolti nuo siaurų nacionalinių interesų. Tegul tuo užsima taryba. Mes, Europos parlamentas, turėtume užtikrinti, kad ilgainiui būtų užtikrinta lygia, lygia teisė erdvė konkurencijai ir vienodos darbuotojų teisės, kad ir iš, iš kur jie būtų kilę. Taip pat, jei mes ilgos sukmės perspektyvoje susitaiksime su tuo, kad komandiruotų darbuotojų rinka bus mažų atlyginimų rinka, tai jų teisės nebus užtikrinamos. Tai labai negerai, neigiama žala mūsų visuomeniai, tai negerai ir ekonomikai. Taigi manau, kad toks turėtų būti atspirties, mūsų atspirties taškas - lygios galimybės turėtume grįžti prie Monti pranešimo, ne Monti 2. Monti 2 pranešimo dėl vidaus rinkos, bendrosios rinkos, kuriame jis teigia, kad rinkoje yra rimtų problemų. Mes turime tas problemas spręsti ir užtikrinti, kad ateityje darbuotojai savo ruoštų palaikytų Europos projektą ir kad jų teisės būtų užtikrintos. Tai tiek pradžiai. Imko komitetas mano, kad 3, 6, 9 ir 12 straipsniai yra prieštaringiausi, yra daug pakeitimų e, šių straipsnių nuostatams. Trečiajame straipsnėje, kur kalbama apie piknaudžiavimo prevenciją, manau, kad mes rengdami e, pakeitimus siūlysime tą sąrašą. Mm, ne, to sąrašo nedaryti baigtiniu. Toliau kriterijai, kurių turi laikytis valstybės narės, manome, kad tai geras žingsnis priekin. Taip pat manome, kad reikia skelbti tų valstybių pavadinimus, kurios atsisako bendradarbiauti, kurios nepaiso šios direktyvos. Tai būtų vienas iš būdų daryti didesnį spaudimą valstybėms ir raginti jas bendradarbiauti. Devintas straipsnis. Atrodo, kad formuojasi dauguma kuri pasisako už atvirumą, tačiau tą klausimą reikėtų dar toliau apsvarsyti, dar ne, nebuvo šešėlinių pranešėjų susitikimo, todėl tvirtai to pasakyti negaliu. Taip pat turėtume panagrinėti padėti statybų sektorių, sektoriuje socialinius partnerius, darbdavių ir darbuotojų organizacijų nuomonę. Jie pasisako už atvirą sąrašą. Dvyliktas reiksis, galiu pasakyti, kad dėl to dėrybos mūsų komitete yra sudėtingiausios. Nėra sutarimo dėl bendros teisinės atsakomybės, reikės dar ilgų diskusijų. Noriu pasakyti, kad šį rytą mūsų komitete jau išriškėjo susiskaldimas ir galbūt reiktų e, numatyti Europą europinę bendrą ir atskirą teisinę atsakomybę, o ne 27 rušių atsakomybę teisinę. Kiti aktualūs klausimai e, - skaidrumas, geresnis bendradarbiavimas, taip pat e, parama SMVI, kurios tikrai nukenčia šiomis dienomis dėl konkurencijos aspektų. Ir linkiu sėkmės jūsų komitetui. Ar puis Filip Benjon. Evelyn Grender. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Äh, ich bin die Verfasserin der. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš rengiau Teisės komiteto nuomonę. Vakar tai buvo paskelbta, kad kol kas esminių dalykų paskelbti negaliu. Kadangi tą nuomonę dar reikia mums parašyti. Žinoma, laikas labai ribotas, todėl stengiamės dirbti labai greitai. Tikiuosi, kad sausio mėnesį jau galėsime balsuoti ir kad į viską bus atsižvelgta. Taigi, ponė pranešėja, jūs nurodėte, kad yra labai siauras rytis numatyta komitetui pareikšti nuomonę. Žinoma, mes išnagrinėsime visus juridinius aspektus susijusius su šiuo, susijusius su šiuo klausimu, o taip pat atsakomybės klausimą. Nes būtent ši, šie klausimai yra mūsų komiteto kompetencijoje. Norėčiau atsiliepti į tai, ką jūs sakėte. Labai trumpai. nebūtinai viskas labai greitai vyksta kai kuriame teisė, nes reikalingas monitoringas, reikalingas administracinių struktūrų bendradarbiavimas šalyje ir už jos ribų, siekiant sukurti priemonės, kad tų teisės normų būtų laikomas, nes antraip tai bus tik tais tušti žodžiai. Nuo nulio nepradedu, visi Visiems yra žinomos tos liūdnos, tokios liūdnos istorijos. Kai grįžta parlamentarai namo, jų žmonės klausia, tai ką jūs ten darote, kuo jūs užsiimate, e, Europos parlamente priimate kažkokius sprendimus, bet niekas jų nesilaiko. Ir čia, ir, čia ir gimsta socialinis denvingas, reikia, kad darytumėm e, tokius teisės aktus, kurių visi laikytųsi. Aš nekalbėsiu čia apie atskirus straipsnius. Tačiau norėčiau priminti, kad kiti prelegentai jau sakė, kad labai rimtai reikia žiūrėti į teigiamą praktiką, į tas visas istorijas, kurios vyksta nepriklausomai vienos nuo kitų. Labai svarbu turėti ir išlaikyti vieningą Europos rinką, labai svarbu, kad visi laikytųsi bendros rinkos taisyklių ir kad komandiruotieji darbuotojai taip pat galėtų atsiriekti savo priderantį pirago gabalą. Taigi, ponė pranešė, reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie paslaugas ir darbdavius, bet ir apie tuos, kurie kenčia nuo to e, atlyginimų dempingo. Pirmininkė, Filibeniau. Aš kalbėsiu labai, labai trumpai, kadangi aš iš esmės pritariu tam, kas yra parašyta pranešėjos parengtame pranešime. Dėl sąrašo būtų gerai, jeigu būtų uždaras sąrašas, bet aš nemanau, kad uh, mums netinka jau dabar patiktas sąrašas. Tai svarstytinas dar klausimas. Yra vienas dalykas, kuris man nepatinka šiame pranešė, tai yra patikimų bendrovių sąrašas. Man atrodo, kad šis sąrašas trukdytų naujoms, naujai sukūrusioms įmonėms ir patekti jį matyti nebūtų labai paprasta. Bendroji atsakomybė, apie ją jau esu kalbėjęs e, anksčiau, kitose posėdžiuose. Imko komitete aš pateikiau pakeitimą šiuo klausimu. Pagal šį pakeitimą galima būtų taikyti bendrą atsakomybę tose šalyse, kurios e, nori turėti tokią sistemą. Tačiau aš manau, kad būtų visiškai neteisinga primesti tokią sistemą toms šalims, kurios jo šiuo metu neturi. Aš manau, kad e, būtų kur kas e, geriau sustiprinti bendradarbiavimą tarp e, kilmės šalies ir priimančios šalies įstaigų, ypač atliekant kontrolę, apie tai kalbėjo ponas Man. Tuomet patikrinimus galima būtų atlikti bendromis jėgomis ir galima būtų patraukti atsakomybę visus teisės aktų pažeidėjus, remiantis galiojantis įstatymais. Nes būtų visiškai neteisinga palikti likimo valiai tuos, kurie nesugeba aptikti ir pagauti pažeidėjų. Nei būčiau verslininkas, aš iš esmės gal ir esu šiokia tokia prasme verslininkas. Ir man reikėtų pasirinkti paslaugų teikėją. Ir jei aš gal, turėčiau rinktis tarp savo nacionalinio teikėjo ir kitos šalies teikėjo, to, tai, tai, to, to šalies, kurioje netaikoma bendroji atsakomybė, tuomet būtų labai aišku, kuri, kuri teikėja aš pasirinkčiau. Aišku, kad nacionalinės teikėjas man būtų kur kas patrauklesnis. Tokia sistema nėra labai teisinga. Turime skatinti valstybių narių, siunčiančių darbuotojus ir e, juos priimančius bendradarbiavimą. Aš manau, kad uh, reikėtų atsisakyti tos arhaiškos sistemos, kuri šiuo metu yra siūloma, ir, ir įdėkti tokią sistemą, pagal kurią galima būtų traukti atsakomybę visus pažeidėjus. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pewnie tak jest los. Ačiū, pirmininkė. Toks jau paskutinio kalbėtojo likimas. Viskas, ką aš norėjau E, pasakyti buvo išsakyta. Pone Hiršė e, ypač e, tiksliai perdavė mano mintis dėl 3 ir 8 straipsnių. Pirmininkė, ačiū visiems už jūsų pasisakymus. Taigi, ponė Makinti ir paskui ponas Serkas. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, e, kai kas prarandama vertime. AKR e frakcijos vardu norėčiau padėkoti, labai padėkoti pranešėjai ir išreikšti paramą jos pristatytiems principams pranešime. Iš tikrųjų, direktyva dėl komandiruotų darbuotojų yra susijusi su laisvę teikti paslaugą, o ne, judė, ne darbuotojų judėjimo laisvę, nes e, paslaugų teikimo laisvė yra viena pagrindinių bendrosios rinkula, rinkos laisvių. Mes dar neužbaigėme bendrosios rinkos kūrimo ir tikrai reiktų tai padaryti. Dėl penktojo straipsnio aš e, palaikau e, penktojo straipsnio e, antrą punktą, tai ypač svarbu tokiems žmonėms kaip aš, kurie moka tik anglų kalbą. E, 12 straipsnio išbraukimas. Aš palaikyčiau šį siūlymą. Tačiau jo įžanga yra netiksli, tai pakenktų konkurencijai. Dažnai parlamente mes sudarėme su situacija, kuomet sulaukėme nepageidaujamų, nenumatytamų pasiekmių. Todėl mes norime, komisijos pasiūlymų siekiama už, užtikrinti visų darbuotojų apsaugą, tačiau pagal šį straipsnį apsauga būtų numatyta tik, tiek, tik tiems darbuotojams, kurie e, yra komandiruoti, nebus, nebūtų apginti kiti darbuotojai. Todėl manau, kad būtų klaidinga pritarti straipsniui, patvirtinti straipsnį kuris sukurtų kliūčių konkurencijai, kuris taptų kliūtimi bendrai rinkai ir net neužtikrintų visų darbuotojų apsaugos. Todėl visiškai palaikau pranešėjo siūlymą išbraukti šį straipsnį. Mūsų frakcija dar nėra patvirtinusi pozici savo pozicijos dėl administracinių sankcijų ir kontrolės priemonių, bet mes tai tikrai padarysime ir renksime pakeitimus. Bei tikimės bendradarbiauti toliau rengiant šį pranešimą. Merci, McIntyre, excusez mes commentaires euh, dans le micro. Ačiū, ponė McIntyras. Aš atsiprašau, kad e, buvo jungtas mikrofonas ir išgirdote tai, kas turėjo būti sakoma e, išjungus mikrofoną. Ponas Erkas ir po to dar viena kolegė prašė žodžio porai minučių. Bueno, hoy empezamos un debate. Dėkoju, pirmininkė. Šiandieną pradedame tokias diskusijas, kurios tikrai nebus paprastos. Mūsų frakcija jau ne vieną mėnesį praleido su šiuo klausimu, nagrinėdami šį klausimą e, ir ieškome būdų pozicijoms suartinti, nes, pavyzdžiui, socialistų frakcijos e, visai netokia pozicija kaip mūsų ir kitų frakcijų taip pat. Mūsų akimis žiūrint reikalingi standartai socialinio saugumo srityje, kontrolės susirpinti nereikia. Nebūtinai laisvas judėjimas turi vykti taip paprastai ir nieko netikrinant. Tačiau reikia kažkokių standartų, kuriais būtų galima kuriuos taikant būtų galima iš, išvengti piktnaudžiavimo atveju. 9016 direktyva yra tokia direktyva, kuri per savo silpnasias teisinės pusės E, parodė savo didžiulius trūkumus. O mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kokioje atsidūrėme, nereikia dar didesnio lankstumo. E, buvo blogai tiesiog standartai sugalvoti ir surašyti. E, reikia daryti taip, kad nedidėtų ksenofobija ir rasizmas, kurie ko gero didės. grius įmonės, o mes norime tokių įmonių, kurios leistų situaciją pagerinti. Komisija sakė, kad tokie standartai situaciją pagerins, tačiau Ši direktyva iš esmės nėra nauja direktyva. Danuta mums kyla didžiulė problema. Mums, mes negalime pritaikyti tokios direktyvos, kurią silpninamos valstybių narių pozicijos. Būtent 12 straipsnėje minima ta problema. Čia Mes nedirbame prieš įmonės, mes dirbame prieš tokias įmonės, kurios klaidina žmonės, kurios e, greuna socialinę ramybę ir apskritai mūsų tvarką. Gero valdymo instrumentai negali būti paremti kitų frakcijų Mes norime tokio įstatymo, kurio, kurio būtų apsaugojami žmonės ir įmonės. Kol kas taip nėra. Taigi susitarimą pasiekti bus labai sunku, jeigu nepakeisime e, perspektyvos, iš kurio žiūrime. Reikalingi standartai, kuriais būtų apsaugojami žmonės ir valstybės narės. Reikia baigti su tuo piratavimu E, kuris pasireiškia Europoje profesiniu mastu. Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti Danutą, e, nes jie atliko puikų darbą. Aš matau, kad ji iš tiesų nori pasaugo, apsaugoti žmonės, tuo pačiu nesugriaunant e, darbo vietų, o darbo vietos kuria įmonės. Ir įmonės kuria darbo vietas. Norėčiau prie vieno punkto apsistoti, būtent prie kontrolės savokos. Mums būtinai reikia e, uždaro kriterijų sąrašo. Tas sąrašas mums leistų suvienodinti sąlygą šalyse, pasižiūrėti, kas kiekvienoje konkrečioje e, valstybėje e, iš 27 buvo padaryta. Aš švelniai tariant, labai abejoju dėl tos galimybės valstybėms narėms suteiksimos e, įsirašyti savo pačių kriterijų. Nes jeigu tuos kriterijus tik įsirašys, tai galės ignoruoti tuos kriterijus, kurie bus numatyti pateikiamame sąraše. Dėl to ir siūlau, kad būtų uždaras sąrašas, tik remiantis tuo uždarų sąrašu galima užtikrinti kontrolę. Kiekvienas kontrolierius pasakys, kad negali būti e, atliekama kontrolė, jeigu nėra nustatyta griežtų kriterijų, pagal, tai būti, pagal kuriuos tai turi būti daroma. Ir kaip sakė Stefanijos, jeigu norime turėti socialinę politiką Europos lygmens, tai reikia kiekvienu metu veršti varštus. Dabar kaip tik tais tas momentas ir atėjo. Varštus užveržėme, sukūrdami uždarą sąrašą. Pirmininkė, ačiū. Ir suteikdama žodį buvusiam kolegai, šiandieną e, regionų komiteto nariui ponui Činson norėčiau du dalykus paminėti. Čia nesiekime išsiaiškinti, keičiame direktyvą, ją koreguojame ar kažkaip čia yra iššūkis, kurį galėtume pavadinti antendant sequences. Mes dabar diskutuojame, labai sveriu kiekvieną žodį pasakydama tai, ką sakau, kad makroekonominis disbalansas E, eurozonoje yra unattended consequences to dis, e, e, tos disfunkcijos. Ponai Danutai norėčiau pasakyti, kad galėtų atvykti į mano šalį, paskaityti spaudą ir pasižiūrėti, kas vyksta praktikoje. Faktiškai vyksta karas. Darbuotojai ne dėl to, kad jie piktų ant Lenkų e, santechnikų. Tiesiog prancūzams nepatinka, kad e, į jų šalį atvyksta Lenkai, Vokiečiai ar dar kokie e, nors kiti, kurie e, dirba tą darbą ir nesilaiko e, nei socialinių taisyklių, nei hygienos taisyklių, nei nieko kito. Būtent ten krypsta diskusija ir situacija tęsiasi toliau. Šiandieną stebime tokią situaciją, kai kyla socialinis spaudimas, situacija dar labiau paštrėjo. Neturime išsiaiškinti, kokia čia turi būti teisė. Čia turime kalbėti apie ES pagrindą. O ES pagrindas yra laisvas e, prekių asmenų judėjimas ir paslaugų taip pat. Mes kaip politiniai veikėjai. Apie šią direktyvą galime kalbėti tik iš darbuotojų apsaugos perspektyvos, nes antraip darbuotojai mas, masiškai, masiškai e, nusistatys prieš Europą. Labai atsiprašau, kad tiek daug kalbu. Tačiau būtent tokioje dvasioje ir būtent daug mes turime kalbėti žinau, kad labai, kad reikia sakyti, kad patenkinti mes ats, atliktų darbų pranešėjo, kad tai yra puikus pranešimas ir panašiai, tačiau aš to nesakau. Išmesti atsakomybę, atmesti atsakomybę tai dar ne viskas, reikia ieškoti kažkokios alternatyvos, tad pasiūlykite bent kažkokią nors atsakomybę mums. Aš nesakau tai vien tik tais dėl darbuotojų iš Lenkijos, sakau tai dėl visos Europos. Ir teisės aktai priimančioje šalyje bei klausimas, kaip mes išsisuksime iš tos padėties, kurią sukūrė komandiruotų darbuotojų direktyvą, kad darbuotojai neapsaugomi ir panašiai. Tam reikės laiko. Tačiau vis tik tai surasime tokią, prieisime prie tokios situacijos, kad iki 14, tų, iki 14 metų darbuotojai susitaikys su Europos socialiniu modeliu, kuris kol, kuris kol kas Europą tik greuna. Jūs e, taip pat man patikėjote atsakomybę pasisakyti dėl ponios Taisin pranešimo. Mes pradėjome kalbėti apie darbo tikrinimo europinės sistemas. Aš manau, kad ta tema yra tokia, į kurią turėtumėm pasigilinti nagrinėdami jūsų pranešimą, nes europinio pagrindo nustatymas E, klausimas reikia kontrolieriaus ar nereikia, jie labai dera tarpusavyje. Taigi čia ir kalbame būtent apie tą kontrolę. Žodis kolegai Džinson. Ačiū, ponė pirmininkė. Po to, kai jūs pasisako, pasisakėte, manau, kad man nelabai kas beliko pasakyti. Ačiū už pakvietimą sudalyvauti posėdėje su pranešėjas regionų komitete dėl to paties direktyvos pasiūlymo procese mes pasistumėję esame dar toliau, nes rytoj e, regionų komiteto plenarinis posėdis vyks. Ir būtent šiuose rūmuose ir bus patvirtintas nuomonės projektas, kuris pateiktas komisijai. E, regionų komiteto pranešimo tikslas yra atsakyti į keturis pagrindinius klausimus ir juos labai dabar trumpai išdėstysiu. E, Tokiu būdu pamatysite, kokioje padėtyje esame. Pirmiausia, e, socialinių partnerių vaidmuo taikant e, darbuotojams komandiravimo taisyklės. Antra, vengti 1966 direktyvos tam tikrų nuostatų trečia, saugoti darbin, e, darbuotojų komandiruojamų interesus ir ketvirta, užtikrinti direktyvos laikymasi, kai bus patvirtinta. Socialinių partnerių vaidmuo. E, kaip jūs jau paminėjote, mums čia reikalinga kita teisinė bazė, nes tik kitas teisinis pagrindas, nes dabar e, teisinis pagrindas yra pagrind, par, pa, paremtas laisvų paslaugų judėjimu bet reikėtų pagrindų imti šiai direktyvai laisvą darbuotojų judėjimą. E, ir e, darbo sąlygos ir atlyginimas taip pat turėtų būti apibriežti visą, kitaip tariant, kas yra susijęs su kolektyvinėmis, paslaugo, e, kolektyvinėmis dėrybomis. Taip kad su darbuotojais bent jau kalbėtis reikia, su jais konsultuotis reikia. Direktyvoje taip pat yra minimas vaidmuo darbuotojų ir darbdavių. 96-97 direktyva bando nukrypti nuo tos direktyvos nuostatų. Pamirštama, kad direktyva yra e, skirta valstybėms narėms, o ne trečiosioms valstybėms. Ir e, nekalbama apie tai, kad reikia vengti dempingo iš tų šalių. Romas, Roma 1 reglamente 8 straipsnis prieštarauja paslaugų direktyvai ir šiai direktyvai. manau, kad tie klausimai techniniai, tačiau reikėtų nepamiršti, kad jie kelia labai nemenkų socialinių problemų. Trečia, dėl komandiravimo mes siūlome e, uždėti ribas subrangovams, ypatingai statybos sektoriuje, bet ir kituose sektoriuose tai gali taip pat būti pritaikyta jeigu yra vykdoma supranga, tai nuo tam tikro ligmens jau nebeįmanoma šio, e, nieko sukontroliuoti. Tiek Belgijoje, tiek kitur galima e, susidurti su tais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, Belgijoje statoma skalėjimas ir jau kelis mėnesius nesumokėta bulgarams statybininkams, nes yra be galo daug subrangovų, kažkuris iš jų bankrutavo, todėl griuvo visa sistema. O kai mokami atlyginimai, tai tie atlyginimai tikrai nesiekia mūsų šalies atlyginimų vidurkio. Taip pat siūlome, kad būtų galima, kad būtų rastos priemonės perspėti kontroliuojančioms institucijoms, jeigu kažkas vyksta ne taip. Direktyvos perkelimo į nacionalinius teisės aktus metu reikėtų e, žiūrėti, kad netektų per didelės teisės e, subrangovams ir kitiems kai kuriems subjektams. Būtent tokius pasiūlymus mes siūlome. Mes taip pat laikome, kad tos, tas tekstas yra labai svarbus, ta nuomonė yra labai svarbi. Neslėpsiu, Neseniai girdėjau prancūzų užimtumo ministro pareiškimą, kad dešimtais metais dešimteriopai padirbėjo, e, padaugėjo, padaugėjo komandiruotų darbuotojų. Dabar situacija yra tokia, kad visiškai nepriklausomai nuo to, kokios specialybės esi, gali būti bergas arba prancūzas važiuoti į, į, sakykime, Portugaliją ir ten gausi ne tik, kad ne tas pačias socialinės, e, bet ir atlyginimo sąlygos nebus tokios pačios. Taigi ačiū pirmininkė uždėmesi. Nu, dėl nuomonės bus ir taip, taip ir balsuojama, tikiuosi, regionų komitete. Dešimt minučių lieka komitetui ir pranešėjai. Manau, kad tikrai nepakankamai laiko lieka, tačiau per dešimt minučių vis tik tais reikia apsisukti. Jeigu klausimą nagrinėti nebaigsime per 10 minučių, tai rytoj iš karto, kai pradėsime posėdį, taip jį ir nagrinėsime. Žodis ponui Silva. Ir laiką paskirstysime. Skiriu Jums po penkias minutės kiekvieną. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisija jau turėjo galimybę pristatyti savo pasiūlymus ankstesniuose posėdžiuose, todėl aš nesigilinsiu detalės, kalbėsiu labai trumpai. Aš tiesiog norėčiau išsakyti kelias trumpas pastabėlės. Pirmiausia, norėčiau priminti Jums, kad šis pasiūlymas yra skirtas tam, kad mes sustiprintume vidaus rinkos socialinę matmenį ir atkurtume suinteresuotų subjektų pasitikėjimą. To sieksime, dėkdami didesnį teisinį aiškumą ir tikrumą. Antra, mes norėtume užkirsti kelią bet kokiems piknaudžiavimams ir galimybėms netaikyti galiojančių taisyklių ir taip e, išraipyti konkurencijos sąlygas. Ir trečia, uh, Mes šiuo pasiūlymu norėtume užtikrinti, jog komandiruoti darbuotojai gautų tą atlyginimą, kuris jiems priklauso už atliktą darbą ir kad jie galėtų dirbti da, e, laikantis visų sveikatos hygienos ir sau, darbo saugos reikalavimų. Mes pastebėjome, kad uh, kai kurios e, komandiruotėms darbuotojams e, priklausančių teisų nesilaikoma praktikoje. Todėl mes nenorime naujoje direktyvoje numatyti papildomų teisų, nes tai būtų tikrai neprotinga, jeigu mes žinome, kad dabar galiojančios teisės ne visuomet yra užtikrintos. Mes nenorime suteikti pirmenybės siunčiančios šalies e, įstaigai. Ne, mes norime, kad būtų labai aišku apibriešta, kokie, e, kok, kokios yra priimančios ir siunčiančios šalių pareigos. Be to, mes manome, kad labai svarbu yra detaliai išdėstyti nuostatą susijusią su e, šalių bendradarbiavimo šalių įstaigų bendradarbiavimu, kur kas išsameu, nei tai yra padaryta 96 metų direktyvoje. Ypač tai pasakytina apie korporacijas, turtume, kai kalbame apie korporacijas. Dėrybos disku, e, taryboje vyksta, yra padaryta šiokios tokios pažangos ir e, aš galiu pasidalinti su jumis gerą žinę šiame komitete. Mes norėtume kad taisyklės būtų gerai subalansuotos, kad viena vertus jos leistų mums apsaugoti komandiruotus darbuotojus ir kad kartu būtų apsaugotos bendrovių teisės dirbti įvairiose šalise. Mes matome, kad iš esmės visos valstybės pritarė tam, kad ši pusėsra reikalinga, tačiau kai kurios valstybės narės blokuoja kai kuriuos mūsų pasiūlymus ir todėl mes norėtume pabrėžti čia Europos parlamente, kad labai svarbu yra daryti viską, kad būtų siekiama pusiausvros, kad būtų siekiama gerai subalansuoto dokumento, atsižvelgti visus pagrindinius mūsų prioritetus ir tikslus. Dėkuoju Jums už Jūsų paaiškinimus, mes galime baigti dabar svarstyti šį klausimą ir užbaigs jį mūsų pranešėją. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałabym tylko za komisją... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pakartoti, kalbėdama po komisijos atstovo pasisakymo, kad mūsų veik... laisvė mūsų veiksmams yra gana ribota. Mes turime paisyti minėtos pirminės direktyvos 96.71 aš už visų tų nuostatų patikslinimą, kurių dėka užtikrintume darbuotojų saugą ir e, aš taip pat, kalbant apie atvirus, baigtinius ar nebaigtinius sąrašus, aš pasisakau už baigtinius sąrašus. Geriau juos parengti čia, nes kuomet darbdavy, darbuo, darbdavys e, privalės e, įgyvendinti baigtinį prievolių sąrašą. Tai manau, kad tokie pat reikalavimai turėtų būti taikomi ir įmonėms bei darbdaviams, kurie komandiruoja darbuotojus. Todėl siūlau įtraukti tokius elementus, kurie užtikrintų saug, saugą darbę, bet aš už e, baigtinius sąrašų tvirtinimą, nes mes kalbame apie bendrąją rinką. Aš esu pasiruošusi palaikyti nacionalinių uh, praktikos pavyzdžių taikymą ir mes tikrai rekomenduojame tokią sistemą ar tokius sprendimus, ypač kalbant apie kontrolę. Tačiau taip pat manau, kad užtikrin, įgyvendinimo, užtikrinimo direktyvoje turėtume kalbėti apie tokios praktikos skaidrą, skaidrumą ir apie tokios informacijos e, taip pat svarbą. Kalbu apie darbuotojo saugumo užtikrinimą. Taip pat turime e, pasirūpinti, kad darbuotojas žinotų apie savo įsipareigojimus. Ir nei viename posėdėje aš tikrai nesiūliau vengti kontrolės. Atsiprašau, e, ne, nesiūliau didinti numatomų patikrų skaičiaus. Patikros yra galimybė aptikti spragas, tačiau kontrolė turėtų būti proporcinga ir ji turėtų būti proporcinga mm, vertinant visas patikras ir kontrolės sistemas taikomas įmonėms priimančioje šalyje. 12 straipsnis status quo nekeičia. Jei valstybė pažiūrė, aštuonios valstybės narės numato bendrą e, atsakomybę teisinė atsakomybė ir 12 straipsnio išbraukimas tos priemonės nekeičia. Aš, noriu, aš siūlau tą straipsnį išbraukti, nes noriu išvengti situacijos, kuomet mes įvestume nuostatas dėl bendros atsakomybės tik tų darbuo, darbdavių atžvilgių, kurie komandiruoja darbuotojais. Aš sakiau, kad aš noriu išvengti tokios situacijos kai būtų galimybė e, darbuotojai pasimti subrangovą, tai jis be abejo rinktųsi tokį subrangovą, kuris netaiko, kai, tai, kai netaikoma ta e, neproporcinga e, teisinės atsakomybės reikalavimo nuostata, nes ta nuostata būtų taikoma tik tai darbdaviams, kurie komandiruoja darbuotojus. Jeigu tai būtų pasielgta, Noriu, kad komisija pažymėtų, kad 12 straipsnis išlaiko tokią situaciją, kuri jau egzistuoja aštuoniuose valstybėse narėse. Trumpai noriu pakomentuoti kolegų pasisakymus. Ponui Hughes, dėl priimančios šalies apibriešties. Manau, kad jūsų pasiūlymas yra tikrai įdomus ir tikiuosi sulaukti konkretų. Šios for, teksto formuluotės iš jūsų. Jūs taip pat kalbėjote apie santykių su įdarbinimo agentūromis. Mes pasiūlėme nuostatą, kuri tam tikrų mastų apribotų tų pusiau neegzistuojančių tų, tų įmonių plitimą, kurių adresas yra pašto dėžutės adresas. Tai yra, turėtume vengti tokių įmonių, atsiradimo, nes tai labai pavojinga darbuotojams. Būtų pavojinga net sudaryti galimybę to, tokių įmonių atsiradimui. E, ponas Jūs pasiūlė kriterijų sąrašą, kurių pagrindų galima būtų išsiaiškinti, ar asmuo yra savarankiškai dirbantis konkrečioje valstybėje. Manyčiau, kad tai labai įdomus pasiūlymas ir reikėtų šį pasiūlymą apsvarstyti. Noriu dar kartą pakartoti, kad iš išbraukus 12 straipsnį e, situacija nepasikeičia. Nadie Hirš, aš palaikau jūsų pasiūlymą dėl to, kaip galėtume e, išaiškinti nesažininkus savininkus ir nesažininkus darbdavius dėl 5 ir 12 straipsnių jūsų pasiūlymus priimu. Pone Šrioter, pažangiosios praktikos pavyzdžiai, mes daug kartų apie juos esame kalbėję. Aš bandau panaudoti, pritaikyti ir jūsų patirtį, rengdama savo pranešimą. Ir aš lauksiu ir kitų pasiūlymų dėl e, terminų. Parlamentas kiekvieną kartą kartuoja, kad reikia neskubėti, neskubėdami gero sprendimo nepriimsime. Reikia laiko pasirū... surinkti visą informaciją. Tarkim, įmonėje dirba tūkstantis darbuotojų ir du šimtus tų darbuotojų komandiruoja į kitą šalį ir jie ten veikla nutraukiama dėl kažkokių padarytų klaidų. Uh, Ponas Ma, pono mano nėra, aš nekomentuosiu dėl to jo pasisakymo. Pone Steinruk, žinau, kad jūs dalyvaujate, e, dirbate e, dar, darbuotojų informavimo centruose ir mane domina jūsų patirtis. Svetainė, e, su, interneto svetainė su informacija. Tai būtų naudinga. Kodėl anglų kalba, kas tai išverstų? Man atrodo, kad būtų lengviausia, jei informacija būtų anglų kalba, nes to, kažkas, pavyzdžiui, tos mens vaikai galėtų pagelbėti ir tam žmogui išversti iš anglų kalbos, kad jis suprastų. Būtent todėl siūliau, pasirinkau pasiūlymą anglų kalbą. Evelyn Regner, paslaugų teikimas. Ir socialinis dempingas bei jo uh, socialinio dempingo palestų asmenų situaciją. Asmenų komandiravimo sąlygas privalo tenkinti priimanti valstybė. Todėl mes turime sukurti tokias sąlygas, kad nebeliktų vietos socialiniam dempingui ir nepasitenkinimui, kitų darbuotojų nepasitenkinimui. Filibenio. Kalbėtės sako, atsiprašau, aš negirdžiu vertimo. Pirmininkė, jūs turite baigti, nes mes turime išeiti į kitą salę penktą valandą. Vieną minutę. Pone McIntyre, jūs minėjote tinklavėtės ir kontrolės priemonės. Aš už tai kad būtų taikomos griežtos kontrolės priemonės, tačiau turime žinoti, kokios jos yra. Alejandro, būčiau laimingiausias žmogus pasaulyje, jeigu e, parengtume nuostatas, kurios užtikrintų valdotojų apsaugą. Tačiau mes dirbame 27 valstybių kontekste. Tų visų valstybių patirtis yra skirtinga ir aš ieškau geriausio įmanomo sprendimo. Jeigu turite turite kažkokį geresnį sprendimą, pasidalinkite tuos siūlymus su manim. Pirmininkė, jeigu, būtų daugiau laiko, jeigu bus daugiau laiko, aš suteiksiu žodžiams dar kartą rytojaus posėdėje. Bet dabar turime baigti. Atsiprašau dėl to. Pakeitimus reikia įteikti iki gruodžio 13 vidurdienio bent jau tokia darbo tvarkė buvo, yra patikta dabar. Pakeitimus svarstysime sausio 23-24, kompromisiniai pakeitimai e, vasario 20, komitete svirsti tvirtinsime vasaro 21-ąją, o plenarname posėdėje svarstysime plenarinio, atsiprašau, e, balandžio arba gegužės mėnesį. Dabar turime eiti į bendrą posėdį draugę su ikon komitetu, kuriame išklausysime metinio augimo ataskaitos e, pristatys du komisarai Lašlau Endor ir Oliren posėdžio salė 2Q2.